Riprendiamo i nostri lavori dal punto 27 all'ordine del giorno. 27 darbotvarkės klausimas. Ir miesto ir tolimojo susikimo autobusų transporto keleivių teisės pranešėja ponia Gabrielė Albertinė. Ponas Gabrielė Albertinė. Ačiū, ponia pirminkė. Šis pasiūlymas papildo ES teisės aktus, kurie apsaugo keliaivių teisės kitose e, transporto srityse, neseniai pakeistas e, oro keliaivių teisų paketas, taip pat ir e, geležinkelio. Ir taip pat šiandien dar kalbėsime apie jūrų ir vidaus vandenų maršrutais vykstančių keliaivių teises. Iš pradžių man pasirodė, kad reikia siekti pusiausvėros tarp dviejų svarbių reikalavimų, kurie galbūt atrodo iš pirmo žvilgsnio prieštaringi. Viena vertus reikia e, skurti taip vadinamas e, vienodas žaidimo sąlygas standartus ir normas, kurios leistų visoms transporto rušims vienodai konkuruoti. Tuo pat metu turime suteikti tas pačias e, teisės keleiviams, nepriklausomai nuo jų pasirinktos transporto rušies. Na, bet be viso to, visos taisyklės ir reglamentai turi atsižvelgti įvairias, transporto, įvairias aplinkybės, kurios susijusios su konkrečiomis transporto rušimis. Noriu pateikti pavyzdį. Pavyzdžiui, atskamybė e, vėlavimų atvejais e, skiriasi. Ar kalbėsime apie kelių transportą viešą ir privatų, kur gali būti transporto gruščių ir taip toliau. Ir kita vertus, jeigu pagalvosime apie geležinkelius, kur kelias yra dedikuotas geležinkelis vien tik tai tam, tai transporto rūšiai. Na, nelabai turėjau daug laiko parengti pranešimo projektą, tačiau nepaisant to, man pavyko susitikti su trans, viešojo transporto atstovais, keleivių asociacijų atstovais, taip pat riboto judumo žmonių atstovais, draudimo bendrovėmis ir artimai bendravau su transporto komisaro biuru taip pat ir energetikos komisaro darbuotojais. Taip pat aptarėme neišsiaiškintus dar klausimus su šešėliniais pranešėjais. Kad galėtume plačiau padiskutuoti, turiu pasakyti, kad yra pakeitimų pradiniai versijai, kuriuos turėčiau paaiškinti. Pavyzdžiui, 3, 7, 19, 20. Jie yra susijęs su įvairiais mm, straipsniai, kuriuos, man atžvilgiu, reikia atidžiai panagrinėti. Todėl pasilieku teisę teikti šiems straipsniams daugiau pakeitimų, kai išgirsime kolegų indėlį. Na, visų pirma, įvairių frakcijų šešėlinius pranešėjus, su kuriais sustiksiu per ateinančias kelias valandas. Taigi dėl tų vietų, kur reikia detaliau pakalbėti, aš prie jų dar grįšiu. Noriu pakalbėti apie ketvirtą, penktą ir šeštą pakeitimus. Juose Aš pabandžiau ištaisyti kai kurias apibrieštis e, pateiktas trečiajame straipsnėje, ypač e, dėl transporto sutarties. Tai yra bilietas. E, ar bilietas yra, ar tai bilietas pirktas iš vežėjo ar kelionio operatoriaus. Po to pateikiau dar 8, 9, 10 ir 11 pakeitimus ir ypač norėčiau pakalbėti apie aštuntą, kuriame atsižvelgiama į tai, kad taip, pagal tai, kaip kas egzistuoja e, šiuo metu, tai nėra jokių teisės aktų, kurie leistų transporto paslaugų teikėjai, kuris naudoja autobusus, riboti žmonių judėjimą su E, žmonių, kurie, kurių judumas yra sumažintas, remiantis saugumo reikalavimais. Dėl e, riboto judumo e, žmonių atstovai, taip pat negaliųjų žmonių atstovai reikalavo, kad šitokia nuostata būtų išbraukta. Na ir aš bandžiau taip pat ieškoti kompromiso tarp tvirto komisijos pasiūlymo kur buvo numatytas reglamento įsigaliojimo terminas vieneri metai. Ir sektoriaus operatorių pozicijos, kurie mano, kad siekiant prisitaikyti prie naujų reglamento nuostatų reikėtų trejų metų. Tai irgi 26 pakeitime yra pateiktas kompromisas. Prieš baigiant norėčiau grįžti prie kai kurių esminių e, dalykų, e, apie kuriuos dar reikia pagalvoti ir tikiuosi, kad šiandieninė diskusija padės tai padaryti. Būtent kalbu apie antro straipsnio antrąją dalį, tai yra taikymos rytį. Mes turime užtikrinti, kad apsaugos lygis keleiviams keliaujantiems autobusais e, būtų panašus kaip ir kaip reglamente išdėstyta, kad būtų pasiekti e, e, rezultatai. Tačiau reikėtų atsižvelgti taip pat ir specifines miesto ir vietinio transportos aplinkybės. Nes reikėtų atsižvelgti į to transporto poreikius. Taigi, kalbant apie keleivių mirtį ar sužeidimus, ir čia aštuntas straipsnis, aš susisiekiau su draudimo bendrovėmis ir taip pat komisijos atitinkamais direktoratais ir pabandžiau išsiaiškinti šių nuostatų reikšmę ir paieškoti sprendimo. Na ir galiausiai dėl 20 straipsnio atsakomybė panaikinus reisą arba esant vėlavimui, mums reikia daugiau paaiškinimų, kad būtų geriau galima suprasti ir interpretuoti šias nuostatas. Taigi aš num, esu numatęs daugiau dar šiam straipsniui pakeitimų, siekiant apibriežti, kas yra vėlavimas. Komisijos pasiūlymas, kad vėlavimas apibrėžiamas e, daugiau kaip 2 valandos, jeigu kelionė trunka iki 3 valandų, tada reikėtų mokėti kompensacijas, galbūt čia tokia nuostata būtų per daug radikali. O kai kurių vėlavimo atveju tekstas neapimtų. Taigi, įžangai tiek ir atidžiai klausysios, ką pasakys kolegos. Ir pabandysiu kolegų reakcijas panaudoti toliau e, dirbant rengiant šį pranešimą. Man reikės jūsų pagalbos, kad būtų galima įterpti pačias svarbiausias idėjas į šį reglamentą. Pirmininkas, ačiū. Ačiū pirmininkė, ačiū ponui Albertinį už įžangą. Nespėjau į pačią pradžią. Aš dar užtrunku ilgiau ateidamas į šią pastato dalį, negu įsivaizdavau. Manau, kad tai yra labai savalaikis ir e, svarbus teisės aktas. Aš buvau pranešėjęs rengiant e, prieigą neįgaliesiams žmonėms į oro orlaivius ir manau, kad galima išplėsti visą tai autobusų atveju. Tai yra labai svarbu ir prieš uh, Europos parlamento rinkimus tai yra geras, gera istorija, geras pranešimas, kuris būtų naudingas ne tik šimtams ar tūkstančiams, bet milijonams europiečių, kurie važinėja autobusais ir tarpmesniais autobusais. Įvairūs E, dalykai, ką aš čia pasakysiu, galbūt yra britocentriški, kaip yra tipiška, ar ne? Ir žinoma, jūs turbūt pakalbėsite apie tai, kas yra e, skirta labiau Vokietijai, svarbiau Vokietijai, ar ne? Aš iš tiesų mastau apie Europos problemas, taip, bet šis pasiūlymas taikomas vidaus ir tarptautinėms e, tarptautinėms paslaugoms e, ir turime visiškai aiškiai pasakyti, iki kokių lygių norėsime tai gyvendinti. Anglų kalba žodis autobusas reikštų šį beitą, kas skiriasi nuo to, kas yra coach, tai yra tarpmesnio susisiekimo e, autobusas ir e, miesto e, autobusas daugiausiai iki 50 km, o tarpmesnio susisiekimo autobusas bus tarpmestinis autobusas. Amerikiečiai, kiek žinau, kalba apie keliones autobusus kaip e, labai ilgas keliones. Taigi, pagal anglišką vartoseną, kuri egzistuoja Anglijoje, autobusas, autobuso kelionė yra daug trumpesnė, todėl turime labai aiškiai žinoti, kaip mes praktikoje įdėksime šios nuostatas. Ir turime turėti galvoje, kad autobusai, tai yra trumpesnių distancijų autobusai, paprastai e, turi tik vairuotoją, vieną asmenį. Ir turime žinoti, kad viskas, ko mes prašome vairuotoją padaryti, turime būti įsitikinę, kad jie galės tai padaryti, kad jie bus apmokyti e, elgtis e, su neįgaliaisiais galbūt fiziškai turėtų sugebėti netgi e, padėti jiems. Taigi, tai gali skirtis nuo aviacijos pramonės, kur daugiau, e, oro uostose yra daugiau personalo, kuris gali padėti neįgaliesiams, o šiuo atveju tai gali būti tik tai autobuso vairuotojas. Tai jau turime labai atsargiai galvoti, ką čia, kokius reikalavimus įrašysime. Tai yra viena. E, Na, o tarpmesnių autobusų kelionės, kelionio atveju galbūt e, gali būti ir du vairuotojai arba vairuotojas, e, e, kitas atsarginis vairuotojas. Ir galbūt tas apmokytas žmogus gali padėti neįgaliesiems. Taip pat turime aiškiai žinoti, kad kai galvome apie konkurenciją, ilgalaikių, e, tarpmestinių kelionių autobusų, kad jie konkuruoja su traukiniais ir galbūt netgi su aviacija kai kuriais atvejais. Kai kuriais atvejais galbūt greičiau gali nuvykti tarpesnių autobusų negu kad e, e, lėktuvu. Dar vienas dalykas, kurį, apie kurį, kurį paminėjau šiek tiek pradžioje, kai sakiau, kad anglocentriškai kalbėsiu, tai yra Pagal Britų sistemą 9-ame praeito amžiaus dešimtmetyje daugelis monopolijų ar dėlių bendrovių buvo išskaidytos į labai mažas e, bendrovės liberalizuotoje rinkoje. Gali būti, pavyzdžiui, 4 ar 5 tarpmesniai autobusai arba miesto autobusai. Ir turime būti įstikinę, kad ta atsakomybė tokių, tokių bendrovių būtų realistiška. Aš pasirengęs pateikti argumentų ir argumentuoti, kad kiekviena bendrovė turi prisimti savo atsakomybę, tačiau e, jie turi sugebėti tai padaryti, nes tai būtų mažos ir vidutinio dydžio bendrovės, e, mažos bendrovės ir jos turi sugebėti prisijimti tokius e, to, įsipareigojimus, tokią atsakomybę. Ir manau, kad principai, kuriuos panas Libertinė išdėstė, dėl to, kad neįgalėjai žmonės galėtų patekti, tai yra visi keleiviai turėtų turėti galimybę ko, patekti į transportą, kokioje šalyje begyventų, nes ES kaip bendroji rinka bus, turi būti tokia, kaip sako pavadinimas, tai turi būti daugiau negu e, prekės ir Europos parlamento nariai, e, jų laisvai judėti. Visi žmonės turi turėti galimybę laisvai judėti, kaip galima lengviau, ar tai būtų e, lėktuvais, geležinkeliais ar autobusais. Ir manau, kad šiuo metu šis teisės aktas labai svarbus, todėl tikiuosi, kad per kelias ateinančias savaitės mums pavyks e, parengti šį pranešimą ir tai bus gera, geras, gera istorija prieš rinkimus. Ačiū. Grazie. Ferrari. Panas Ferrari. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Albertiniu už pranešimą. Manau, tai labai gerai subalansuotas pranešimas. Labai aiškiai yra išdėstytos keliaivių teisės. Yra išimčių ir tai yra miesto transportui ir iš tikrųjų negalime leisti, kad paslaugos nukentėtų. Norėčiau kreipti dėmesį į dešimtą e, pakeitimą. Kalbama apie neįgalių žmonės. Ir aš lyg ir norėčiau sutikti, bet aš manau, kad negerai, kad um, galima gauti pinigų už tai, kad žmogus yra neįgalis, už tai, kad jis negalėjo gauti reikalingos pagalbos ir taip toliau. Nors aš suvokiu, kad jūs tikrai prašote teisingų dalykų, reikia laiko kad galima būtų įgyvendinti visas nuostatas. Taigi aš norėčiau pasiūlyti pakeitimą. Ačiū. Aš taip pat manau, kad tai labai svarbus klausimas. Tiesą sakant, tai labai vėlai jau pasiūlytas sprendimas. Iš tikrųjų, aš manau, kad nėra jokios diskriminacijos žmonių su e, ribotų judumu atžvilgiu ir aš norėčiau, kad mes visi tai aiškiai suprastumėm. Yra valstybių narių, kurios tikrai daug daugiau pažengusios nei kitos. Tikrai, ponė Žembovskis, turite su tuo sutikti. Manau, kad reikia išsiaiškinti vieną dalyką. Tikslas. Tikslas turi būti toks, kad visai nebūtų jokio diskriminavimo, kad visi turėtų vienodas judumo galimybės. Todėl negali būti diskriminuojami žmonės, kurie kiek riboti dėl savo problemų neįgalumo. Iš tikrųjų, infrastruktūriniai dalykai čia taip pat svarbus, pavyzdžiui, autobusų stotelės, pagaliau patys autobusai taip pat gali būti e, tam tikras ribotumas. Taigi reikia dar daug ką padaryti. Dabar dėl demokratinės struktūros Europoje iš tikrųjų vis daugiau bus žmonių, kurie neturės savo asmeninio transporto, kurie norės judėti ir turės judėti. Na, pavyzdžiui, atsimet kažkada sprendėme visuomeninio transporto e, problemą. Tai yra, kad buvo sunku važiuoti su vaikis, vaikų vežimėtais. Dabar mes sprendėme sprendžiame problemą, kad sunku įvažiuoti su ratukais. Žmonės neįgaliai taip pat turi turėti galimybę naudotis autobusais. Turime nuolat galvoti apie šios dienos problemas. Aš manau, kad reikia labai aiškiai apsibriežti grafikus, kada ką reikia įgyvendinti. Aš manau, kad reikia numatyti bausmes už taisyklių nesilaikymą. Ir aš manau, kad tai labai svarbu man atrodo, yra toks kiek tinginio požiūris. A, yra tokia mintis, jog žmogus, kuris su negale, lik turėtų turėti pagalbininką, lik jam turėtų kas padėtų. Man atrodo, tai ne visai teisingas požiūris. Taigi, dar kartą kartoju, turėtų būti numatytos bausmės už tai, kad nesilaikoma taisyklių, bet to reikia labai aiškiai atskirti, kur yra kas. Ir aš tikrai suprantu pono Evanso iškeltą problemą. Vienas dalykas yra įlipti į autobusą. Ir jeigu galima įlipti tik tai, kai padeda uh, kitas žmogus. Tai yra vienas dalykas. Tai pagaliau sunku autobusui važiuoti pagal tvarkaraštį, jeigu atsiranda koks atskiras atvejis. Jeigu vairuotojas, pavyzdžiui, turi padėti ir jeigu neįgalis neturi su savimi kokio pagalbininko, tai reikia pagalvoti, kaipgi praktiškai galima bus įgyvendinti visas numatytas taisyklės. Pagaliau reikia pagalvoti, kaip, kada žmogus pasieks norimą stotelę ir e, kaip padaryti, kad žmogus galėtų pasiekti savo kelionės tikslą, neturėdamas nuolatinio pagalbininko. Reiškia, reikia kažkaip sumažinti netobulumus. Žmogus turi turėti tą galimybę. Reikia ir techninių priemonių, Ir dar kartą noriu pasakyti, kad turim labai aiškiai išsiaiškinti visus šituos dalykus. Man atrodo, tekste nepakankamai aiškiai viskas atspindėta pagaliau smulkiosios ir vidutinės įmonės. Jos irgi turi dalyvauti. Taigi mes kalbam apie pačias pagrindinės žmonių teises. Ir toks vaizdas, kad mes neužtikriname žmonių teisų. Dabar dėl, apie tuos senus autobusus e, pasakyčiau štai, ką, kad e, na, kol kas dėl nostalgijos turbūt taip gražu matyti tuos senus autobusus, bet jie yra nepatogus. Taigi negalima visą laiką tik, e, atsi, sakykime, atsikalbinėti, randant kokių priežasčių, kodėl geri tie senieji autobusai. Nepamirškim, kad tokiuose autobusuose būtinai reikės kito žmogaus paramos ar pagalbos. Taigi, per tam tikrą laiką e, turi būti įgyvendintos nuostatos ir tas laikas turi būti pakankamai trumpas. Ir dabar jeigu kokiom šalims reikės E, reikės daugiau laiko, turi kreiptis dėl to. Dabar jeigu 30 metų jau labai mažai kas nuveikta kokioje šalyje, tai reikia jas pustelėti. Žinoma, reikia naujų investicijų, kad būtų gaminami nauji autobusai. Taip, bet šito reikia, kad galima būtų susitvarkyti ir su pramonė, ir su galutiniu rezultatu. Gal galima buvo net e, ne, ne kelis tikslus pasiekti, bet iš esmės tris tikslus galima buvo pasiekti. Ir man atrodo, panas Evansas e, teisingai atkreipė mūsų dėmesį į tai, kad reikia skirti miesto autobusus ir tarpmestinius autobusus reikia miesto transportas varstyti atskirai. Ir aš žinau, kad tie, kurie užsima miesto transportu, labai nelaimingi mūsų pasiūlymais ir reikalavimais. Aš pirmas norėjau kalbėti ir jau seniai rodžiau, kad noriu kalbėti. Gerai. O dabar noriu padėkoti pranešėjai už puikų pranešimą. Pone Kramerį, ramiai, ramiai. Iš tikrųjų, kokia prasmė gražiai kalbėti jeigu nieko konkrečiai nepasieksime. Pažiūrėkite, kas parašyta Vokietijos konstitucijoje nuo 1 iki 19 straipsnio. Jeigu žmonės nori, kad būtų įgyvendintos jų pagrindinės prigimtinės teisės, jie turi teisę reikalauti. Pagaliau žmonės, kurie vežimėliuose e, nori patekti į autobusus. Nu, gerai, bet vis tiek viską reikia labai logiškai numatyti. Atrodo, kad vis tik einam truputį neteisingą kryptimi. Aš suprantu, keleivių teisės e, yra taikomos tiesiog visiems, visiems, ne tik žmonėms su negale, bet visiems žmonėms. Ir tai, ką ponas Evansas sako, kad lik reikia skirti miesto ir tarp miestinius autobusus, tai turi prasmės. Dabar vėlgi yra aviacija, yra ir taip oro transportas. Viskas yra kiek skirtinga, bet visur reikalinga keleivio apsauga ir šito negalima pamiršti. Ko gero, pasiūlyčiau tris dalykus. Pirmas apie 8.1 straipsnį. Aš manau, kad reikia tikslumo dabar dėl nelaimingų atsitikimų atvejus ir apie, e, apie traumą fizinę ar psichinę. Man kartais atrodo, žinot, kartais vairuotojai tikrai beprotiškai vairuoja, bet vis tiek mirties atvejai ir fizinio sužeidimo atvejai. Tai yra kitas dalykas. Ir aišku, gali labai stengtis vairuotojai, bet viskogi atsitinka ir dabar dėl kompensacijos sužeistėjai gali reikalauti kompensacijos. Dabar būna ir ypatingų situacijų ir tai kai būna juk ir nenumatytų tų force majeure atveju, žinoma, tas visiškai nenumatytos aplinkybės, juk būna ir taip, ir tada negalima geriai kalauti, kad autobusų bendrovė už tai atsakytų, mes turime ginti ir apsaugoti keleivius, bet reikia ginti ir apsaugoti auto, autobusų E, firmas. Tai jeigu, pavyzdžiui, per, per, kokį, per kokią didžiulę audrą, na, ten užsidega autobusas ir taip toliau. Tai dabar 22 punktas, pavyzdžiui, ten, man atrodo, yra tiesiog per stipriai pasakyta, tai turėtumėm labai atsargiai vartoti žodžius. Na, o dabar tokių tokie smulkus dalykėliai. Aš manau, kad apskritai yra puikus pranešimas ir aš tikiuosi tolesnių diskusijų. Kalbėdami apie žmonių su negale teisės, Tai turiu pasakyti, kad Vokietijoje 30 procentų keleivių viešos, viešajame transporte E, susiduria su visokiais trūkdžiais. Pavyzdžiui, nepamirškime, ar su vaikų vežimėliais važiuoja kiti, važiuoja su ratukais, kiti ten seni žmonės. O kągi, pas, nepamirškime ir žmonių susilaužiusių kojas ir su gipsuotomis kojomis, rankomis ir taip toliau. Jiems irgi sunku įlipti, pavyzdžiui. Iš tikrųjų, kartais susilaužius koją tenka net porą savaičių praleisti e, invalido vežimėlėje. Tai reikia judėti maždaug 20 procentų namų ūkių neturi automobilių Vokietijoje. Ir e, pagaliau vyresni žmonės, pavyzdžiui, vyresni nei 60 metų, nu, tiesiog neturi automobilio ar nenori turėti automobilio ir vis daugiau naudojasi viešuoju transportu. Taigi reikia gerai pagalvoti, kaip spręsti visus šiuos klausimus, todėl kad viešasis transportas turi būti patogus, atrodo visiems. Pažiūrėkime, kas vyksta Amerikoje dabar, pažiūrėkime, kas yra rytuose. Iš tikrųjų, visų, į visus autobusus galima įvažiuoti ar įlipti su ganvalido vežimėliu. Ir, žinot, Taip ilgiau trunka, bet negirdėjau, kad kas kūstusi dėl to. Savaime suprantama yra solidarumo jausmas, tai yra vairuotojas solidarus su žmogum vežimėlėje. Yra įstatymų, yra direktyvų, bet pagaliau yra ir gera valia. Tie, kurie nukentėjo per karą, pavyzdžiui, jie karo veteranai. Juos irgi reikia gerbti. Atrodytų jų skaičius nedidelis lyginant su bendru skaičiumi žmonių su negale. Bet tie, kurie grįžo iš Vietnamo karo, tai tad buvo labai gerbiami ir tie, kurie niekada nekariavo, suprasdami savo, kad ir nedidelės visuomenės dalies problema sutiko, kad reikia atkreipti dėmesį, reikia jiem padėtis. Taigi tokiu atveju ir buvo atkreiptas dėmesys į neįgalius. Ir Vokietijoje, pavyzdžiui, aš manau, kad gyventojai puikiai supranta, kad reikia daugiau sąlygų ir geresnių sąlygų žmonėms su negale. Ačiū. Dabar, ponė Kamerį, norėčiau tik priminti tai, ką sakė kolega iš Britanijos. Reikia suprasti, kur e, važiuojame, taip sakant, kogi mes galiausiai siekime. Jeigu norim kažką padaryti, reikia, man atrodo, daryti pakankamai atsargiai. Jokių būdų nenorėčiau, kad mes atsidurtumėme situacijoje, kai neįmanoma būtų patenkinti kriterijų. Pavyzdžiui, jungtinė karalystė ir vėlavimai. Dabar vėlgi įsivaizduoju Vokietiją. Vis galima, žinoma, pagerinti transporto sistemą. Vis žinoma, kad galima pagerinti galima pagerinti ir tinklus. Dabar Liuksemburgė ir Belgijoje Žinot, vis nauji keleiviai lipa į autobusus. Ir Vokietijoje, ar mes sakome, kad ir Luksemburgė, ar Belgijoje yra. Ir visokių, visko pasitaiko, net ir Vokietijoje, pavyzdžiui, būna vėlavimų, todėl kad atsidūrė autobusas kamščio ir taip toliau. Dabar komisija jau kalba apie 40 procentų, tai vėlgi pagalvokim, kągi galima realiai padaryti. Reikia tokio pranešimo, kuris neleistų per, susidėjus, sukurti per daug iliuzijų. Dabar verta kalbėti ir apie intermodalumą. Žinoma, visos transporto rūšys turi veikti tarptaut, atsižvel, tarptautiniu mastu ir visur reikia galvoti apie egzistuojančias sąlygas. Ponas Evansas. Tik tai porą dalykėlių. Iš tikrųjų, panėglė teisingai paminėjo e, dėl kompensacijų um, tolimojo susisiekimo autobusuose. Jeigu vėlavimas yra dėl autobuso um, vairuotojo kalties, autobuso kalties ar autobuso E, turėtojo, reiškia, bendrovės kaltės. Tai čia yra vienas dalykas, bet dabar pažiūrėkime ir oro transporto situacija. Yra teisės aktai dėl kompensavimo ir Visi suprato, kad viską padaryti yra neįmanoma ir tada saugumas tapo svarbesnis klausimas, taip kad niekas jau nebekalba apie kompensavimą dėl ten vėlavimo truputėlį ir taip toliau. Aš manau, kad reikėtų išvengti situacijos, kai bendrovės turėtų landą. Gal, žinoma, gal galima spaudimą daryti vairuotojui, kad jis jokių būdų nepa, nevėluotų ir taip toliau. Tai tada vairuotojas tikrai labai skubės, stengsis jokių būdų nepavėluoti ir, pavyzdžiui, ten spausti kiek įmanoma greičiau, kad tik nereiktų mokėti kompensacijos. Panas Ježimpovskis teis, taip pat teisingai paminėjo, jis jūs kalbėjote, kad kalbam ne tik apie neįgalių žmonių, kalbam apie paprastų tų keleivių teises, bet mano supratimu neįgaliai yra patys paprasčiausi keleiviai. Kolegos, labai Jums ačiū. Dabar žodis komisijai. Ačiū, gerbiamasis pirmininkė, ačiū pranešėjų už gerą pranešimą ir už malonų bendradarbiavimą. Norėčiau tik priminti pagrindinius komisijos tikslus. Keleivių teisų harmonizavimas visose transporto rūšyse yra pats svarbiausias dalykas ir mes tai dar 2001 metais Baltojoje knygoje labai aiškiai pabrėžėme 2005 metais pasirodė komunikatas dėl keleivių teisė, teisių ir 2006 metais vykdėme peržiūrą ir pasižiūrėjome, kokia yra situacija su keleivių teisėmis visose transporto rūšimis. Mes manome, kad visos teisės turi būti lengvai suprantamos ir tokios, kurias lengva būtų įgyvendinti. Mes tengiamės. Uh, e, um, e, visur, visose teisės aktuose įgyvendinti šešis pagrindinius principus. Pirmas, kad nebūtų komercinio diskriminavimo, kad, vis, kad nebūtų diskriminuojami keleiviai pagal sąlygas ir kainas. Antras dalykas, visi keleiviai turi turėti teisę į informaciją prieš, per ir po kelionės. Trečiasis principas yra tas, kad keleiviai turėtų galimybę gauti kompensaciją ir tai, aišku, siejama su atsakomybė, atsakomybė transporto operatorių. Ketvirtasis principas yra dėl neįgalių žmonių ir žmonių su ribotu judumu. Jie tai visi turi turėti garantuotą galimybę keliauti autobusais bei kitas, tomis transporto rušimis, kaip ir kiti keliaiviai. Dabar dėl to, jeigu kelionė yra nutraukiama, e, tai turi, visi keliaiviai turi gauti informacijos, turi gauti pagalbos, na ir blogiausių atveju kompensacijos ir aukštos <clears throat> kokybės teisinę pagalbą. Toliau turėtų būti Ir turi būti galimybė susitarti ir ne teismuose, ir tam mes esame pasiūlę net kelis variantus, savaime suprantama, tai negalima vieno teksto taikyti visoms transporto rušims. Kiekviena transporto rušis yra specifiška ir, pavyzdžiui, vienas dalykas, kai negali įlipti, pavyzdžiui, į kokią transporto rušį, tai mes taip pat manome, kad e, patekimas į transporto priemonę yra būtinas, bet mes taip pat manome, kad dėl vėlavimų, pavyzdžiui, kompensacijos yra visiškai atskirai svarstytinas dalykas. Taigi, reglamentai dėl oro transporto ir dėrybose dėl oro transporto, jau kalbama apie teisės aktų pakeitimus. Dabar norėčiau tik paaiškinimą pasakysi, kad ne vienas egzistuojantis teisės aktas ir gruodžio mėnesį mūsų pasiūlyti du pakeitimai dėl infrastruktūros ir dėl transporto priemonių prieinamumo yra dabar labai svarbus. Mes manome, kad Europos Sąjungoje vartotojų apsauga turėtų būti vienoda, taigi nepriklausomai nuo to, koks tas keleivis ir nepriklausomai nuo to, kokioje transporto rūšyje arba kokia rūšimi jis keliauja. Mes norime, kad būtų labai aiški vieninga keleivių e, teisių politika visoje Europos Sąjungoje. Ačiū dabar ponas Albertini. Ačiū pirmininkė. Aš tikrai labai dėmesingai klausiausi ir pasižymėjau daugą iš to, ką sakė kolegos, aš manau, kad visos pastabos buvo subalansuotos ir labai naudingos. Pane Evansai, jūs teisus, būtinai reikia galvoti apie bendrą tikslą - užtikrinti vienodas teisės visiems keleiviams, įskaitant ir žmonės su negale. Teisė turėtų būti užtikrinama visose šalise ir visose transporto rūšyse. Tačiau ir, ir yra ir skirtumų, kaip tvarkomas atskirose transporto rūšyse. Dabar dėl dešimto pakeitimo norėčiau pasakyti. Aš tikrai panagrinėsiu jūsų iškertą klausimą, ponė Lichtenberger. Jūs netiek nesutikote, kiek Kiek jūs nepakankamai įvertinote, kad tai labai svarbus dalykas? Aš pasiūliau tam tikrą laiką. Ir aš turiu omenyje, kad komisijos prašymas yra metai. Ir žinoma, o operatoriai prašo trijų metų, kai pereinamo laikotarpio. Dabar dėl pono Ježibovskio turiu pasakyti, kad teoriškai aš galiu sutikti viskas priklauso nuo sąlygų, pavyzdžiui, Vokietijoje, bet pažiūrėkite, kas darosi draudimo bendrovėse ir e, tas tie nenumatytos aplinkybės atvejai, tai yra tas force major, tai aišku, pažiūrėk, kad net e, paprotinė teisė E, labai aiškiai apibrėžia tos dalykus ir yra labai daug dalykų. Gali būti laikoma, nu, sakykime, Dievo valios e, dalykais, bet tai tada bus sunku kažkur nu, jau ir tašką pastatyti. Aš bijau, jog mes tiesiog tada nutolsime nuo pagrindinės nuostatos – Panas Krameris e, kalbėjo apie tai, jog keleiviai su negale yra lik atskira grupė ir jis kalba apie tai, kad visiems piliečiams reikia suteikti vienodas teisės. Taip, teisingai visose valstybėse narėse ir Mm. ar, ar, ar žmogus tik koją susilaužė, jis tuo metu yra su negale, ar žmogus visą gyvenimą su negale, bet kuriuo atveju jam turi būti sudarytos sąlygos, bet sąlygos turi būti sudarytos ir jūrų transporte, ir, ir jūrose, ir vidaus vandenyse, ir oro, ir lėktuvuose, ir kitose transporto priemonės. Dabar, žinoma, galima dar leistis į smulkmenas, bet aš manau, kad mes dabar galime pasvarstyti ir įvairių frakcijų pateiktus e, tos šešėlinius pranešimus. Apskritai požiūris yra gan teigiamas į į tai, kaip siūlome spręsti kelis svarbiausius klausimus ir apskritai visur yra bendradarbiavimo dvasia. Ir aš tikiuosi, kad mes per pakankamai trumpą laiką galėsime viską paruošti ir iki kitos plenarinės jau bus viskas padaryta. Noriu tik priminti, jo kovo antrą dieną, kovo antrą dieną yra paskutinė pakeitimų pateikimo diena. O dabar galime pereiti prie 28 punkto ir toliau kalbėsime apie keleivių teisės. Dabar jūrų ir vidaus vandenų maršrutais vykstančių keleivių teisės. E, ponas Težinė. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū pirmininkė. Aš manau, kad mes ką tik klausėmės diskusijos dėl ankstesnio pranešimo ir truputėlį jau e, paaiškėjo ir ši sritis buvo išvardinti šeši principai, kurie visur yra taikomi komisijos ir komisijos atstovė labai aiškiai apie tai kalbėjo. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į vidaus vandenų maršrutais vykstančių keliaivių teisės ir į jūrų maršrutais vykstančius. Mes mus turėtumėme užtikrinti, kad teisės aktai būtų skaidrus. Ir, žinot, yra tokių klausimų, um, yra tokių atvejų, kai neįgaliams tiesiog neleidžiama įlipti į laivą. Ir jeigu žmonėms reikia pagalbos, tai reikia apie tai pranešti iš anksto. Ir tada žmogus jau susitvarkys ir turės pagalbininką. Dabar kruiziniuose laivuose taip pat reikia tam tikrų uh, taisyklių. Ir pavyzdžiui, 1991 direktyvoje reikėtų paieškoti atitinkamų atsvarų. Dabar dėl pagalbos žmonėms su negale. Pasižiūrėję į komisijos tekstą pamatysime, kad pervežėjui yra labai daug suteikiama uh, galių. Iš tikrųjų labai svarbu, kad pačiame laive būtų atitinkamos sąlygos ir aš e, manau reikia e, pakeitimų dėl tos dalies, kad būtų geriau paaiškinta, kas už ką atsakingas, kas atsakingas už vartavimąsi prie kranto ir, ir Taip pat nacionalinės institucijos turi pagalvoti, kaip įgyvendinti naujus teisės aktus. Žinoma, jos turi gerai išsinagrinėti ir tada įgyvendinimas visose šalise turėtų būti vienodas. Taigi čia kyla atsakomybės klausimas Ir tie žmonės, kurie neįgaliai arba e, kurių judėjimas yra ribotas, tai aišku, tie yra specifinė klasė ir aišku, reikia užtikrinti jų teisas. Pagaliau parduodantis e, turistinius paketus. E, E, reikia labai aiškiai išsiaiškinti, kas už ką atsakingas ir kokios procedūros visada turi būti taikomos. Aš manau, kad administracinės procedūros turi būti labai detalizuotos ir oro transportui taip pat reikalingos atskiros nuostatos ir tada turėtų būti aišku, kaip e, elgti su žmonėmis su ribotų judumu. Ir, pavyzdžiui, jeigu įmonėlės labai mažos, kartais viską gyvendinti gali būti sunku. Dabar dėl, e, dėl vykstančių upėmės, aš nežinau, ar čia būtina E, ar būtina atskirai aptarti, todėl kad dažniausiai tai yra tokie likeltai, sakykim, kurie perveža ne tiek keleivius, kiek pačius autobusus. Taigi reiktų atskirti kruizinius laivus ir tokius. Um, Ir tokius e, visiškai kitokio pobūdžio pervežimus. Ir man atrodo, kad uh, galima dar daug ką pakeisti to. Nu. Ponas Žembavskis. Labai ačiū pirmininkė. Kolegos. Pone Tešenė, manau, kad jūsų parengtas pranešimas yra puikus ir noriu pasveikinti savo frakcijos vardu jūs dėl to, ką pasakėte pabaigoje. Jei laivas yra iš esmės vandens autobusas, vis tiek tai yra laivas, o ne autobusas. Nes kitaip būtų sunku apibūdinti kruizinį laivą, tai, kuris yra daugiau aukštis autobusas ant vandens. Aš pateiksiu vieną kitą pakeitimą. kaip sakiau, kalbant pono Albertinį, pranešimą yra tokie dalykai kaip uh, reiso panaikinimas arba vėlavimas, kai negalima, kai reikia nustatyti, kas yra atsakingas už tai. Uh, tai laivų atžvilgių galbūt mums reikėtų konkrečių apibriešių. Pavyzdžiui, Baltijos jūroje E, kai jūra užšala, aišku, laivai negali praplaukti. Ir tai yra force major, nieko negali padaryti. Pavyzdžiui, laivams plaukiantiems tarp Vokietijos šiaurės e, salų yra tam tikrų srovių, kurios neleidžia įplaukti į uostą e, tam tikrų metų. Ir tai nėra laivo operatoriaus kaltė. Taigi tokius dalykus reikia patikslinti. Na, praktinis dalykas dėl 13 straipsnio. Pareiga teikti informaciją. Man atrodo, šis reikalavimas yra pernelyg sudėtingas, nes A turi informuoti B, kad yra reikalavimas suteikti paramą. Man atrodo, kad reikia daugiau sutelkti dėmesį į žmonės, kurie teiks paramą, nes taip A turės informuoti B, kuris turės informuoti C, o tas D. Ir kol visą tai praeisime, nežinos, nesprasime, kas čia iš vis vyksta. Na, be to, nepaisant to, aš manau, kad pranešimas yra puikus. Yra ypatingų sąlygų aišku, šiame, šioje srityje, kaip pavyzdžiui, užšalęs vanduo ir panašiai. Pana Lichtenberger. Keleivių teisės jūroje, na, iš tikrųjų, man atrodo, čia mes nepakankamai toli nuėjome, ypač kai turime reikalų su negalę turinčiai žmonėmis Iš tiesų tai nėra labai skirtinga nuo to, kas vyksta na, oro transporto srityje, tačiau aš nematau, kad, kad čia, šioje, šiame pranešime būtų nuosekliai tai atspindėta. Svarbu, kad asmo teikiantis paslaugą ir uosto tarnybos kartu turėtų užtikrinti, kad tai, kas yra būtina, egzistuoja. Taigi, kas bus atsakingas už tokios būtinos e, paramos teikimą, kaip pavyzdžiui, oro transporto srityje. Kaip kurie pigus vežėjai atsikrato atsakomybės e, teikti tokią paramą, todėl mums reikia dar peržiūrėti šias situacijas ir numatyti, kaip geriausiai tai spręsti, kad e, žmonės turintys problemų nebūtų ta pralaidinčioji pusė. Tai mes atidžiau turėtume panalizuoti, kaip šios klausimus išspręsti nuosekliai. Antra. Žinoma, kai kurie uostai gali užšalti, gali būti kitokių aplinkybių, už kurias vežėjai neatsakingi. Tačiau e, vėlavimų ir reisų panaikinimo atveju. Žinome, kad operatoriai, kurie teikia paslaugas kartais, gali būti laikomi atsakingais, nes jie turi pašalinti techninius nesklandumus e, e, ir panašiai. Todėl būtų įdomu įsivaizduoti, kaip galima būtų užkirsti kelią tokiams problemams. nes kitaip gali būti daug e, susierzinimo ir manau, kad visiškai teisingai buvo pasakyta, kad tai keliai vis gali tikėtis, kad jis galės gauti tam tikrą kompensaciją jei jis dėl vienos ar kitos priežasties jis nesusilaukia paslaugos, už kurią yra sumokėjęs. Bet turėtume konkrečiau apibriežti aplinkybės, nes nenorime, kad operatoriams pavyktų išsisukti nuo atsakomybės Ir staiga, jeigu yra nedaug keleivių, jie apsimes, kad yra techninių problemų ir negali vykdyti reiso. Jau esame susidūrę su atvejais, kai tokie, kurie pakliuvo į teismą, kai operatoriai bando išsisukti nuo savo atsakomybės. Ir aišku, gali būti situacijų, gali būti ypatingų aplinkybių, kurios neleidžia laivui išplaukti. Tačiau turime numatyti taisyklės, kurios padėtų tokius atvejus numatyti. Na, aišku, e, malonu, kad e, pranešėjas paminėjo paramos aspektą žmonėms su negale. E, keliaujant vandeniu, laivais. Aišku, gali būti problemų ir e, tolimojo susisiekimo autobusais keliaujant. E, ir čia turbūt reikia tam tikros infrastruktūros, e, jeigu laivam reisas trunka ilgiau. Na, taigi šios dalykus reikėtų galbūt detaliau numatyti, nes gali atsirasti daug galimybių e, operatoriams išsisukti nuo atsakomybės, o mes norime užtikrinti, kad tai neatsitiktų. Ir kad žmonės galėtų keliauti bet kokią transporto rušimi. Tak, herr Forman. Det er herr Piskov. Pone Jensen. Ačiū, pone pirminkė ponas Piskovskis yra mūsų šešėlinis pranešėjas mūsų frakcijoje. Jo čia šiandien nėra, to jos frakcijos vardu norėčiau pasakyti, kad galime pritarti daug didžiai dokumento daliai. Tiesiog vienoje vietoje turime klausimą, nes ne visiškai suprantame, ko nori pranešėjas. Ir aštuntasis pakeitimas ir vienuoliktasis pakeitimas. Čia kalbant, kad nepaisant šešto straipsnio nuostatų, vežėjai ar bilietų pardavėjai ar kelionio operatoriai gali atsisakyti patvirtinti rezervaciją ar parduoti bilietą arba atsisakyti įlaitinti neįgalų asmenį arba riboto judumo asmenį. Čia sakoma, čia sakoma apie neįgalų į asmenį arba riboto judumą asmenį, e, tai galima atsisakyti, bet kokią negalę turinčiam asmeniu atsisakyti e, jį įlaipinti. Taigi norėčiau, kad pranešėjas paaiškintų, kodėl taip yra. Ar tai yra tinkama nuostata ir ar ji yra tinkama. Ponas Simpsonas, ačiū pirmininkė. Pirmiausia, rimtas klausimas komisijai. Aš nesu įsitikinęs, kad pagal šią direktyvą ar e, e, perplaukimas e, upės, perkelimas upe, pavyzdžiui, galvoja apie tokią Mersio upę, ar tai tokie keltai, tokios kelionės keltais, kurios, e, kai keltas neišplaukia į jūrą, ar jiems būtų taikomas šis pasiūlymas. Ir be to, pirminkė, nesu, kur čia pakliūna Venecijos laivai. Ar jiems taikomas Bono Albertinio pranešimas, ar pono Tešinė pranešimas, o gal abu gal bus, e, kad būtų tikriau, reikėtų, kad jiems būtų taikomi abu pranešimai ir kad e, Venecijoje būtų lengva plaukėti. Ir galiausiai noriu pakomentuoti Džordžo e, pasisakymą, kad kruiziniai laivai yra daugia aukščiai autobusai. Na, Džordžai, šiemet užsisakiau atostogas kruizinėme laive ir jeigu tai yra daugia aukštis autobusas, tai po perkūnais jis labai brangus autobusas. Dabar aš įsivaizduoju, kad, kad uh, uh, toms bendrovėms, Royal Caribbean ar, taip, ar kitoms, kad 850 milijonų uh, dolerių investicija iš tikrųjų yra investicija į daugia aukštį autobusą, tai reikėtų turėti galvoje. Ir paskutinį kartą, kai važiavau autobusu, jame nebuvo plaukimo, basi, plaukimo baseino. Gal vokiečiai turi ir didesnių autobusų su plaukimo baseinas, nežinau. She, you have a very good time, so that's uh, no, no other intervention. The best answer to... Ir paskutinis. E, galiausiai suteikiame žodį komisijai, komisijos atstoviai. Merci, merci, Monsieur le Président. Euh, j'ai dit dans mon introduction tout à l'heure que... Dėkuoju, pirmininkė. Jau žanginėje kalboje sakiau, kad turime siekti tų pačių tikslų visoms transporto priemonėms aišku, šiek tiek atsižvelgdami į sektoriaus specifiką ir be abejo, kuriuose sektoriuose turime daugiau patirties, vis dėlto sektorius, apie kurį kalbame dabar, jame daugiau pelno gaunama iš krovinių pervežimo ir yra tokių uostų, kurie iš vis neaptarnauja asmenų, neaptarnauja keleivių. Dabar jau esame sukaupę patirties aviacijos sektoriuje. Galime iš to pasimokyti. Žinome, kad aviacijos sektoriuje yra daug institucijų atsakingų už taisyklių įgyvendinimą ir priežiūrą. Ir ne visada galime juos kaltinti dėl tam tikrų problemų. Norėčiau padėkoti pranešėjui už tikrai puikų pranešimą. Jis tikrai rodo, kad vyko geras, puikus bendradarbiavimas. Ir taip pat dabar jis jau, kaip sakė, bandys suderinti, suvienodinti terminologiją dokumente. Kompensacijų klausimas. Jis yra vienintelis dalykas tiesiogiai susijęs su vėlavimu arba šauktais reisais, visi kiti dalykai tiesiogiai su tuo nėra susiję. Keltai taip, jie yra įtraukti į taikymos rytį, taip pat yra ir su upių transportu, todėl kad visa tai yra vidaus vandenų transportas. Kaip žinote, vidaus vandenims priskiriamos ir įlankos, taip kad jokių nuogastavimų čia neturėtų būti ir galite ramiai atvykti į Veneciją. Plaukti gondola ir jums bus užtikrintos tos pačios teisės. Pranešėjas. Ačiū pirmininkė. Dėkoju visiems kolegom už pasisakymus. Dabar mes aptarinėsim, tiksliau peržiūrėsim visus pateiktus pakeitimus, bandysime susitarti, atsižvelgiant į įvairias aplinkybės, mm, tad šešėlinių pranešėjų darbas laukia labai didelis, su nekantrumu lauksiu jūsų pasiūlymų ir tikiuosi, kad pavyks viską aptarti greitai. Dėkoju penkių minučių. Pertrauka, ko sulauksime ponios Tikau. Ir po to aptarsime paskutinį pranešimą. You can light your cigarette and then and that will be more than enough. Elle arrive, deux minutes. No smoking, George. Exactly. Okay. We can resume. Possiamo riprendere i nostri lavori? Gerbiami kolegos, ar jau galime tęsti posėdį? Aptarsime 29 darbo tvarkės punktą. yra profesinės vežimo kelių transporto veiklos sąlygų bendrosios taisyklės. Pone Tikau yra pranešėja, suteiksime į žodį. Dėkoju, pirmininkė. Šiuose diskusijose labai svarbu paminėti, kad svarbus kontekstas, pavyzdžiui, pono Groš pranešimas, tarybos, komisijos atitinkami dokumentai, Ir taip pat džiugu pasakyti, kad didelė dalis parlamento pateiktų pasiūlymų jau priimtini tarybai, jie juos jau patvirtino ir todėl dabar galime renkti bendrą poziciją. Tikiuosi, kad mums pavyks parengti konsoliduotą dokumentą. Buvo daug aspektų, kuriems pritarė taryba vis dėlto. Taip pat buvo klausimų, kuriais nuomonės išsiskyrė. Na, o aš savo ruoštų bandžiau, kiek galima aiškiau išdėstyti parlamento poziciją, išgrininti, esu ir pati pateikusi nemažai pakeitimų. Ir man atrodo, kad pagrindiniai klausimai, kuriais išsiskiria parlamento ir tarybos nuomonė yra susijęs su elektroninės sistemos įgyvendinimu ir sąsajos tarp skirtingų šalių elektroninių sistemų. Yra nustatytas labai ilgas laiko tarpas įgyvendinti šiom sistemom. Tačiau parlamentas laikosi tokios nuomonės, kad Visas priemonės reikia gyvendinti kiek galima greičiau po to, kai įsigi, įgi, yra, įsigalioja teisės aktas. Komisija savo ruoštų prašo numatyti daugiau lankstumo. Jiem atrodė, kad anksčiau siūlytas laikotarpis buvo per daug ilgas. Taip pat yra ir daug techninių dalykų, dėl kurių ginčiamasi taryboje. dėl atsakomybės pavyzdžiui. Yra siūlomas kelios formuluotės, kuriam aš dėje negaliu pritarti. Apskritai yra nemažai klausimų, kuriuos taryba dar turi išspręsti. Turiu paminėti, kad tarybos ir parlamento nuomonės kai kuriais klausimais įtin išsiskiria ypač kai kalbam apie darbą kelių transporto sektoriuje ir apie licenzijas, kurios išduodamos asmenim, kurie nori dirbti šioje srityje. Tos licenzijos suteikia prieigą prie rinkos. Tai atitinka ir pono Groš pasiūlymą dėl keleibinio transporto ir krovinių gabenimo kelių transportų taryba siūlo, kad valstybės narės turėtų galimybę apriboti laikotarpį, tai yra to išduoto leidimo galiojimo laikotarpį, bet tai sukeltų bereikalingą biurokratiją įmonėms. Tokia yra parlamento nuomonė. Todėl mes norėtumėm, kad visos procedūros susijusios su um, tokiom licenzijom būtų supaprastintos, kad būtų nustatytas penkių metų laikotarpis. Jei įmonėms bus taikomi specialūs režimai, tai tuomet reikės atlikti ir specialius patikrinimus. Taryba teikė savo pasiūlymus valstybėms narėms. Vienas iš pasiūlymų buvo apriboti galiojimo laikotarpį Aš savo ruoštų taip pat esu pateikusi pasiūlymus, kurie sako, kad įmonės, kurios nori gauti licenciją, turi teikti prašymą ir kai jų prašymas yra išnagrinėtas, įmonė gaus licenciją. Tad svarbiausia dalykai yra prieiga prie šios profesijos. Antras dalykas – prašymas, kurį teikia įmonė norėdama gauti licenciją, kad galėtų vykdyti tokias, teikti tokias paslaugas. Ir jei norime daugiau informacijos apie prieigą prie rinkos, turime panagrinėti pono groš tekstą. Man atrodo, kad turime nustatyti griežtesnius reikalavimus, aiškiai apibrieštas taisyklės Europos parlamentas jau yra patvirtinęs nuostatas dėl komercinio tam tikrų aspektų, kurie neįtraukiami į direktyvos taikymos rytį. Kiek žinau, taryba nori, kad atitinkamos išimtys būtų taikomos ir trumpojo atstumo vežimams nacionalinėje sistemoje. Iš pat pradžių parlamentas pasisakė prieš tokias išimtis ir savo pakeitimuose aš stengiausi atstatyti tą pirminę parlamento poziciją. Noriu padėkoti tarybos atstovams, taip pat komisijos atstovams Mes nekartą buvome susitikę ir šį klausimą diskutavome su šešėliniais pranešėjais. Tikrai džiaugiuosi tų susitikimų rezultatais. Tų susitikimų dėka mes parengėme kompromisinius pakeitimus, kurie tikiuosi padės susitarti dėl galutinio teksto varianto. Tad diskusijos tikrai buvo itin įdomios. Ir pabaigai dar turiu pasakyti, kad egzistuoja bendras tarimas, kad reikia stengtis paspartinti visą procesą ir kiek galima greičiau rasti bendrą poziciją ir tai būtų visų interesų labai. Dėkoju, ponas Irzambovski. Dėkoju, noriu padėkoti kolegoms už sėkmingas dėrybas ir diskusijas su taryba. Ponas Groš ir mano frakcija tikrai daug dėmesio skiria įsisteigimo principo laisviai. Tikrai nenorime, kad būtų steigiamos fiktyvios įmonės ir teiktų paslaugas, norime, kad būtų steigiamos geros įmonės ir kad jos dirbtų ten, kur yra registruota jų būstinė, kur jie užsiregistravo. Nenorime, kad būtų fiktyviai veikiama ir kad būtų nurodomos tik tai pašto dėžutės. Reikia spręsti šią problemą. Ačiū. Ačiū. Aš pritariu jūsų pasiūlymui dėl tų pašto dėžučių firmų. Jeigu turėsime kompiuterizuotą registrą, turime būti labai atsargus dėl to, kokiu mastu ten bus patalpinti duomenys. Ypač e, jeigu tie duomenys netikslus ir neadekvatus dėl leidimų galiojimo, jų galiojimo apribojimo. Varsybės narės galbūt norės, nori kartais sureaguoti į iškylančias problemas Tačiau reikia pirmiausia sugebėti atlikti patikrinimus. Negalima to visą laiką padaryti leidimų, leidimų išdavimo procese. Iš tikrųjų žinome, kad valstybės narės dažnai skundžiasi dėl to, kad jos negali atlikti būtinų patikrinimų. Tačiau iš tiesų ne visada jos nori būti atsakingos už tai. Todėl, todėl tokia atsakomybė turi būti priderinta konkrečioms problemams. Taigi, tai reikštų, kad e, leidimai ar licenzijos turėtų būti, licenzijas leidimus turėtų būti galima panaikinti. Ir tada, man atrodo, kad patikrinimai, kontrolė turėtų būti naudingesni čia šioje situacijoje, numačius atitinkamą patikrinimo procedūrą ir tuo pačiu metu būtų, būtų pasiūstas signalas, kad čia yra dar ginčytinės klausimas, bet reikia, aišku, turėti kokybišką kontrolę kad būtent tai, kam duotas leidimas, tas tai ir vyksta. Pavyzdžiui, taksi bendrovėje vairuotojas pasakys, aš nežinau e, kelio, kaip nuvežti keliaivį, bet dėl to, kad laikiau egzaminą pas brolį. Neturi būti galimybių žmonėms išsukti nuo atsakomybės. Reikia užtikrinti, kad taisyklių būtų laikomasi. Ir reikalinga kontrolė. Tai būtų kelias pirmin. Toliau ponas Šmit komisijos vardu. Labai ačiū, pirmininkė. Šis projektas yra e, taip vadinamo kelių paketo labai svarbi dalis ir komisijai malonu kad diskusijos tarp tarybos ir parlamento vyksta taip gerai. Taigi mes norime, kad atsirastų kompiuterizuotas registras mūsų atžvilgių, jis yra reikalingas ir tai leistų nustatyti transporto bendrovių vykdomus pažeidimus ir tai būtų akivaizdu ir tai būtų tarp valstybinių pagrindų galima daryti, nes šiuo metu e, dažnai viskas sustoja ties sienomis. Tokiu būdu ir jūsų nacionalinės institucijos žinotų, kaip jūs elgėtės už šalies ribų. Taryba ir parlamentas jau pritarė kompiuterizuotam registrui, tačiau yra klausimų dėl detalių, kad e, tam tikros registro dalis būtų prieinamos visuomeniai, komisija tam neprieštarauja, jeigu bus aiškiai numatyta, kad tai nėra pagrindinis tokio registro tikslas, kuris yra būtent apskeisti informaciją tarp institucijų. Galbūt būtų ir naudinga atskleisti tam, tikras, tam tikrą informaciją visuomeniai ir komisija tam neprieštarautų, atrodo, kad taryba pasirengusi priimti tokią nuostatą. Kita vertus, įgyvendinimas yra sudėtingesnis. Taryba sako, kad mums reikia tiesiog daugiau laiko, negu kad įsivaizduoja e, Briuselio, e, Briuselėje esantis komisijos pareigūnai ar parlamentarai. Ir turime, aišku, tai turėti galvoje. Taip pat turime turėti galvoje, kad diskusijų išplėtimas gali uh, užvilkinti kompiuterizuoto registro įdėgymą, tačiau aš iš tiesų manau, kad einame teisingų kelių. Norėčiau atsakyti į keletą dalykų, kuriuos iškėlė ponia Tikau. Licenzijų galiojimas. Turime būti atsargus, nepainioti skirtingų dalykų. Čia kalbame apie sąlygas, e, kuriomis galima patekti į rinką. Yra keturios sąlygos, kurias reikia įvykdyti vykdyti visada. Mes norime tų sąlygų, naujų sąlygų, tai yra įsikūrimo kriterijų taip pat ir norime, kad atitinkamos institucijos nuolat tikrintų, kad tų sąlygų laikomasi. Mes manome ir būtent todėl mums reikia registro kad tai būtų daroma ne reguliariais e, intervalais, bet nuolat. Todėl reikia e, riboto galiojimo licencijų, jeigu atsiranda naujas rinkos dalyvis kai reikia užtikrinti, kad pretenzija yra teisėta. Tai suteiktų būtino lankstumo valstybėms narėms. Tai yra, nebus numatytas maksimalus galiojimo laikas, o bus pasakyta, kad valstybės narės nustato e, licencijos galiojimo trukmę. Tai yra galimybė valstybėms narėms. Mes manome, kad Tai turėtų būti priimtina. priimtina. Komisijai labai svarbus yra šių to, to, tokių a, pašto dėžutės bendrovių reiškinys ir mes a, suprantam, pritarėme a, parlamento nariams, kad tam reikia numatyti atitinkamus kriterijus. Taigi trumpai tokia būtų komisijos nuomonė. Tai yra labai svarbi viso kelių paketo dalis. Ačiū pirmininkė. Ir dabar paskut, žodis pranešėjai. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti visiems pasisakysiems kolegams. E, ir taip pat šaliams pranešėjams, su kuriais konstruktyviai e, diskutavome dabar dėl pasiūlymų, kuriuos, kuriuos išgirtau šiandien. Aš grįšiu prie pakeitimų, kad apginčiau parlamento pradinę poziciją dėl būstinės vietos ir dokumento ir dėl to, kad bendrovė turi sugebėti įrodyti, kur ji laiko savo uh, transporto priemonės, kai nevykdo transporto veiklos. veiklos. Pirmojų svarstymų pozicija buvo daug lankstesnė, kurie atsispindi pakeitimuose, skaitant ir manuosius kur buvo siūloma numatyti fiksuotą parkavimo vietų skaičių. Na ir ginant vėlgi parlamento pradinę poziciją šiais klausimais. Dėl to, ką pasakė ponė Lichtenberger, norėčiau pasakyti, kad kalbėjau apie tai su komisija ir taryba, siekdama įsitikinti, kad elektroniniai registrai e, talpina teisingą informaciją. Aš mačiau situaciją, kai duomenų struktūra ir keitimasis duomenimis būtų vykdomi pagal komisijos sprendimą. Mums reikėtų raštiško teksto E, kuriame būtų pateikti minimalūs reikalavimai, o valstybės narės galėtų juos papildyti. Kai dėl licencijų galiojimo, aš manau, kad jos turėtų būti neriboto galiojimo, o inspekcijos būtų vykdomos nerečiau kaip kartą per penkerius metus. Mes su taryba dėl to esame sutarę. Noriu padėkoti ponui Šmitui, komisijos atstovai, už e, puikų bendradarbiavimą. Ir būtų labai gerai, jeigu valstybės narės galėtų investuoti į tuos, investuoti į tuos registrus. Žinome, kad tam reikia laiko. Ir e, tuos registrus galėtų panaudoti ne tik institucijos, bet visi, kas yra suinteresuoti, galėtų e, sužinoti, kiek yra transporto sektorėje operatorių. Bet žinoma, konfidencialūs duomenys neturėtų būti viešai skelbiami. Ir pirmoji svarstymų parlamentas taip mane. Na, o kalbant apie leidimų galiojimo trukmę, manau, jog svarbu pripažinti, kad jeigu kalbame e, apie galimybės užsiimti profesinę veiklą, tai jeigu kažkas gavo leidimą dirbti šiame sektorijoje, tai leidimas lieka galioti, gali būti e, tikslinių ar dažnesnių inspekcijų. Tačiau, kai kalbam apie transportavimo licencijas, tai reikia pasakyti, kad kalbame apie rinką ir būtent prisimenant pono Grošo pranešimą, tai yra e, klausimai susijęs su rinka. Tai, yra, tai būtų leidimas e, dirbti toje srityje. Kalbant apie duomenų patekimą į registrui, manau, kad, kad tokie duomenys leistų lengviau vykdyti patikrinimus, jeigu sistemos būtų sujungtos. Galbūt e, galėčiau to ir baigti. Dar kartą norėčiau padėkoti tarybai ir komisijai už puikia bendradarbiavimo dvasę ir kontaktus ir manau, kad greitai pasirasime bendrą poziciją. Ačiū. Ačiū, kolegos. Terminas pakeitimų pateikimui yra e, vasario 25 dienos vidurdienis. Taigi, e, baigiame savo posėdį, nebent kas nors norėtų iškelti kitų klausimų. Atrodo, taip nėra. Noriu padėkoti visiems už vaisingą darbą ir iki pasimatymo kitą kartą.